saugos įstatymą. Pirmiausia, norėčiau sudai, pasuteikti žodį e, klausimo autoriams. Pirmiausia, ponia Infeld. Manau, kad šiandien svarstome labai svarbę temą, labai, klausimą, labai svarbų klausimą. Kalbame apie Europos vertybės. Mes teikiame žodinį klausimą, bei taip pat parengėme bendrą rezoliuciją dėl Lietuvos įstatymo, kuriuo esą siekiama apsaugoti nepilnamečius. Tačiau tuo įstatymu pasiekiama priešingo. Tai yra juos skatinamas nežinojimas. E, ir tuo, nepilna, tuo įstatymu nepilnamečiai, skatins, nepilnamečiai bus skatinami izoliuoti kitokios orientacijos, kitokių pažiūrų žmonės. Ir šis įstatymas, nors juo siekiama apsaugoti, jis daro žalą, juo daroma žala jauniems žmonėms. Kolegos, mes teikėme šį klausimą ir aš džiaugiuosi, kad jau sulaukėme iš komisijos nario Baro laiško, kuriame reiškiamas komisijos susirūpinimas šiuo įstatymu ir ten yra sakoma, kad Europos komisija stebės šią situaciją ir sieks užtikrinti, kad visų šalių teisės aktai neprieštarautų ES teisės aktams ir principams. Manau, kad tai yra labai svarbu, nes Europos komisija ne tik turėtų įsikišti, kuomet aiškiai yra pažeidžiamos kokios nors nuostatos, bet taip pat ir tais atvejais, kuomet yra yra nepaisoma, yra paminamos Europos vertybės. Mes negalime susitaikyti su diskriminacija. ES yra vertybių bendryje, vertybių, kur, kurios, aš nebejoju, yra artimos ir brangios daugeliu Lietuvos piliečių. Kalbant apie rezoliuciją, kolegos, norėčiau jūsų paprašyti nedviprasmiškos paramos šiai rezoliucijai, ypač pakeitimui, kuriuo siūloma uh, E, daryti nuorodą į galiojančias nediskriminavimo direktyvas ir nuostatas. Taip pat prašau jūsų palaikyti pra, prašymą išdėstytą rezoliuciją, uh, kreiptis į pagrindinių teisų agentūrą, kad ši pateiktų teisinę nuomonę dėl šio įstatymo. Ir galiausiai, kolegos, mes, kaip Europos parlamentas, tikrai galėsime didžiuotis, jeigu rytoj tai rezoliucijai pritarsime, nes mes atstovausime bendras Europos vertybės, tapsime tų vertybių balsu. Eh, Ačiū toliau gerbiamas Lunačiak, dvi minutės. Ja, danke, Ačiū ponė pirmininkė. Kaip pastaroji kalbėtoja sakė, čia mes svarstome teisės aktą, kuris buvo priimtas Lietuvoje. Tame teisės akte Europos vertybės, Europos teisė ir žmonių laisvė atsiduria pavojuje. Jaunų žmonių, kurie yra e, gėjai, lesbijietės arba transvestitai, e, gyvenimui, iš, gyvenimo laisviai iškyla grėsmė, jie nebegali gyventi be baimės. Šiame įstatyme sakoma, kad tam tikra faktinė informacija gali būti kenksminga tokiems žmonėms. Kągi tai reiškia? Reiškia, kad tie žmonės turės gyventi bijodami ir galbūt netgi kentėdami nuo depresijos. Mes žinome, kad ypač jauni žmonės, e, kurie yra homoseksualūs, kurie dar tik bręsta kaip tokie, ir net nežino, kas, kokia bus jų ateitis. Jauni gėjai ir lesbietės neretai būna linkę į savižudybę. Taigi šis įstatymas yra spjūvis į veidą Europos vertybėms. Aš gavau laišką iš komisaro Baro jau Liepos mėnesį, kuriame buvo atsakoma mano klausimą, mes nusikėme uh, atsakymą ilgą Europos, e, organizacijai, tai yra Europos lesbiečių ir gėjų asociacijai. Buvo sakoma, kad komisija imsis tam tikrų žingsnių. Todėl aš norėčiau paklausti, ką jūs jau padarėte ir ką ketinate padaryti, ką žada daryti taryba, ką jūs žadate daryti, e, kaip elgsite su Lietuvos parlamentu. Mes žinom, kad um, buvęs Lietuvos prezidentas uh, nebuvo patenkintas tuo įstatymu, tačiau e, parlamentas reikalavo, kad jis būtų priimtas ir jis buvo priimtas. Iš skatinu, kad ši rezoliucija būtų priimta ir e, pareikalaukime, kad Europos pagrindinių teisių agentūra paskelbtų savo nuomonę apie šį įstatymą. Tai yra naudinga mums visiems. Mums bendruose Europos namuose turi būti labai aiškiai pasakyta, kad jaunigėjai ir lesbietės turi teisę gyventi, jie neišnyks iš mokyklų ir gatvių, todėl kad įstatymė yra draudžiama apie tai kalbėti ir informuoti žmonės apie tai. Ačiū. Toliau. Ponas Tavarės. Ačiū. Kolegos, šio teigiama, kad šiuo įstatymu siekiama apginti, apsaugoti vaikus nuo tokios informacijos skleidimo, kuri būtų žalinga vaikams. Jeigu taip ir būtų, juk nebūtų sukuriami tokie filmai kaip e, Kuprotas kalnas, tikriausiai daugybė dalykų būtų uždrausti Lietuvoje, Lietuvos universitetuose, pavyzdžiui, žmonės turėtų mokėti baudas už tam tikrų uh, paslaugų teikimą. Atrodo, kad taip atsitiktų, jeigu tas įstatymas įsigaliotų. Ką tai reikštų? E, televizoriuje nebegalėtumėte stebėti laimingos e, homoseksualios orientacijos žmonių poros. Ta pora turėtų būtinai būti vaizduojami kaip nelaiminga. E, tas įstatymas įsigaliojo šių metų Liepos mėnesį ir tai buvo ta diena, kuomet parlamentas susi... išrinktas parlamentas susirinko į savo naują posėdį ir tai buvo svarbi diena, kuomet konstatavome, kad kuomet žymėjome svarbę datą mūsų principų ilgalaikį puoselėjimą. O tą dieną Lietuvoje buvo kalbama apie tokių laisvių apribojimą. Taigi mes susitikome susirinkome į pirmą išrinkto parlamento posėdį Liepos 14 dieną ir aš sakyčiau, kad mums tenka šventa pareiga apsaugoti, apginti tas vertybės, kurias ką tik tai minėjau. Mes visada mm, labai nuoširdžiai, liepsningai apie tai kalbame, tačiau kaip viskas atrodo iš tikrųjų. Vilnius yra šiais metais Europos kultūros sostinė. Tai yra geras dalykas. Miestui tenka ne tik garbė, bet ir tam tikra atsakomybė. Atsakomybė vadovautis geriausiais motyvais, neprasčiausiais motyvais. Taigi aš raginu parlamentą balsuoti už šią rezoliuciją Ir mes taip pat prašysime, kad tuo klausimu būtų rengiama uh, nuomonė. Ponas Kešmenas. Aš, e, būdamas homoseksualios orientacijos, džiaugiuosi, kad mes varstome šį dokumentą, nes aptariamas įstatymas pažeidžia įvairius ES teisės aktus. Jis taip pat pažeidžia Junktinių tautų konvenciją dėl vaiko teisių. Uh, nes ska, juos skatinama jaunų gėjų ir lesbiečių diskriminacija. Taigi, kas yra ginami ir nuo ko? 1988 e, metais Britų konservatoriai priėmė panašų įstatymą Didžiojoje Britanijoje ir paskui buvo suvokta, kad tuo įstatymu skatinama homofobija ir diskriminacija, kuri sužlugdo žmonių gyvenimus šį pasiūlymą pasmerkė nevyriausybinės organizacijas, taip pat ir Tarptautinė gėjų ir lesbiečių asociacija, Europos taryba bei Amnesty International organizacija. Tas įstatymas galėtų būti panaudojamas. Juo gali būti pasiremta, siekiant uždrausti žmonėms skaityti knygas, gauti įvairią informaciją. Uh, Šekspyras, Oskaras Vaildas, Tenesis Williamsas, Čaikovskis, Eltonas Džonas ir tenisininkė Martina Navra, Navratilova, jie visi būtų uždrausti. Būt, žmonėms būtų draudžiama mąstyti, bendrauti. Kodėl? Jauniems žmonėms ypač reikia bandyti suvokti pasaulį ir jiems reikia mokytis pagarbos uh, kitokiam. Ir jei esi kitokios orientacijos ar kitokios lyties, tai, tai tavęs nesumenkina. E, juk kartais manoma, kad gėjai ir lesbietės turi būti smerkiami, nes tai jie esą yra, kelia pavojų visuomeniai. Juk visuomenę galima vertinti pagal tai, kaip jie elgesi su, mažom, su mažumomis. Taigi aš kreipiuosi į Lietuvą ir raginu ją atsisakyti, nežengti šio pavojingo žingsnio vedančio į praeitį. Ačiū, labai ačiū. Dabar paprašysiu ministrės pakalbėti tarybos vardu. Gerbiami parlamento nariai, pirmiausia, norėčiau pabrėžti, e, kad žodžio laisvė ir diskriminacijos nebuvimas dėl lyties e, e, ar lytinės pakraipos yra mūsų visuomenės pagrindiniai principai ir visos valstybės narės turėtų vadovautis tokiais principais. Mes negalime kalbėti apie kit, tų valstybių žmogaus teisų apsaugą, jeigu mes ES patys negalime įteisinti tokių pamatinių principų. E, tos pagrindinės teisės, įskaitant žodžio laisvę ir teisė e, nebūti diskriminuojamam yra numatyti ES teigimo sutarties šeštame straipsnėje. Taip pat yra apie tai kalbama Europos žmogaus teisų konvencijos dešimtajame ir keturioliktame straipsnėje. Tie principai taip pat yra numatyti Europos pagrindinių teisų hartijoje yra sukurti bendrijos lygio įstatymai, kurie numato apsaugą tame lygmenyje. 2000 metais e, buvo priimta direktyva, kuri uždraudžia diskriminavimą profesinėme gyvenime dėl religijos, įsitikinimo, negalios, amžiaus ir seksualinės ar lytinės pakraipos. Rūdienį komisija pateikė pasiūlymą išplėsti tą apsaugą į dar daugiau sričių. Taryba šiuo metu aptarinėja tą pasiūlymą ir parlamentas e, pas, teikė pozityvę nuomonę. Mes sveikiname tą iniciatyvą ir tikimės, kad ta iniciatyva galės būti greitai primta. Tai čia kalbame apie įstatymo prieimą Europos lygmenių. Nacionalinių lygių valstybės narės gali priimti nacionalinius teisės aktus e, klausimais e, pagrindžiančiais e, laisvės ir teisės su sąlyga, su sąlyga, kad tas teisės aktas gerbė ES ir ES bendrijų pirminę ir antrinę teisę ir e, neįeina į ES išskirtinės kompetencijos sritis. Dabartinis įstatymas, kuris buvo priimtas Lietuvos parlamento Liepos mėnesį, ir baudžiamojo kodekso ir administracinio kodekso pakeitimai, kurie dabar yra svarstomi, kelia labai didelį susirūpinimą pirmininkaujančiai Švedijai. E, įstatymas, nepamirškime, dar neįsigaliojo mes iš savo perspektyvos turėtumėm pasirūpinti, kad būtų uždrausta e, e, priimti tokį statymą, kuriuo draudžiamas kleisti informaciją apie tam tikrą seksualinę pakraipą. E, Švedija pirmininkaudama pakartojo savo poziciją labai daug kartų, palaikydama ryšius su Lietuvos vyriausybė. Kalbant apie labiau juridinius klausimus, apie kuriuos kalbėjo parlamentarai savo pasisakymuose, labai svarbu pabrėžti, kad taryba netlieka jokio formalaus vaidmens. E, sutarties ir nacionalinės teisės aktų atitikimas nėra tarybos klausimas. Tai yra komisijos kompetencijos klausimas. Komisija turi vertinti, ar valstybė narė tenkina savo įsipareigojimus pagal steigimo sutartį. Komisija turi stebėti, ar teisingai įgyvendinami ES ir bendryjų teisės aktai. Ir pirmiausia, turi būti žiūrima, ar Europos lygmens pirminė teisė yra visapusiškai įgyvendinama. Komisija e, gali pradėti atitinkamas procedūras, jeigu mato, kad viena ar kita valstybė nariai netenkina pirminės ar antrinės teisės aktų reikalavimų. E, dėl 13 ES steigimo sutarties straipsnio, kuriame yra kalbama apie Europos bendrijos įsteigimą, reikėtų pasakyti, kad ten yra kalbama, e, kad negali būti jokio diskriminavimo atveju. Todėl e, taryba turėtų pradėti tolesnę diskusiją apie tai, kas būtų galima padaryti, tačiau iniciatyvą turi iškelti komisija. Tuo pat metu uh, E, mes žinome, kad pagal septintą sutarties straipsnį Europos e, sąjunga gali e, priimti įstatymo pakeitimus tik jeigu trečdalis valstybių narių arba komisija pateikia argumentuotą pasiūlymą. Turiu pasakyti, e, kad diskriminacijos e, homoseksualių, biseksualių ir transeksualių žmonių e, atveju klausimas bus nagrinėjamas Stoholmo konferencijoje lapkričio 16-17 dieną. Aš turiu pasakyti, kad ta tema, apie kurią mes šiandien kalbame, yra susijusi su žmogaus teisėmis, pamatinėmis teisėmis. Todėl šį klausimą reikia kelti reikiamų juridinių ir institucinių lygmenių. Mes, e, kaip pirmininkaujanti šalis, e, stengiamės padaryti viskas, kas yra įmanoma ir palaikome ryšį su komisijos atstovais e, šiuo požiūriu. Ačiū. Dėkoju, poniai ministrei. Dabar žodį suteikiame komisarui Baro. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū, gerbiamoji ministrė. Jūs puikiai nušvietėte teisinę situaciją šiuo klausimu ir aš norėčiau atkreipti jūsų dėmesį, kad komisija labai primiktinai smerkia ir iki šiol smerkia ir visada smerks bet kokius homofobinius pareiškimus ir apraiškas, nes jie prieštarauja žmogaus orumui. Komisija Europos parlamente E, savo poziciją dar kartą išreiškė 2007 m. balandžio 23 d., kada vyko plenarinė sesija, kurioje buvo e, priimta homofobijos temai skirta rezoliucija. Bendrijos kompetencijai tenkančiose srityse ir tose srityse, kuriuose yra kompetitingos valstybės narės, e, jų sudėdamoji dalis taip pat yra ir pagrindinės teisės, tai yra vienas iš esminių bendrijos teisės elementų. Lietuviškasis nepilnamečio apsaugos nuo neįkiamo viešosios informacijos poveikio įstatymas tenka didžiaja dalimi e, būtent ES kompetencijoms ir riboms, kadangi mes kalbame apie E, informaciją, viešąją, viešojo pobūdžio informaciją, būti, kuri skelbiama e, įvairiomis e, medijomis, viešojoje erdvėje. Ir reikia pasakyti, kad šis įstatymas iš tiesų ir kelia didelį susirūpinimą ir dėl to jis atitinka bendrijos teisės nuostatas. Panašu, kad Liepos 14 dieną patvirtintos šio įstatymo pataisos e, visiškai neatspindi komisijos prieš tai išsakytų abejonių ir pastabų. Ir komisija dar kartą gali išreikšti ir patvirtinti savo didelį susirūpinimą ir abejonės dėl e, to, ar šis įstatymas nepažeidžia nediskriminavimo principų, viešo žodžio laisvės e, ir taip pat ir teisės, vaiko teisės gauti viešai, gauti informaciją, objektyvę informaciją. Komisija ketina imtis atitinkamų priemonių, kad būtų užtikrinamas e, bendrijos teisės nuostatų laikymasis, taip pat tame tarpe ir e, pagrindinių teisų nepažeidinėjimas. Komisija yra e, įkūrusi atitinkamą darbo grupę ir kartu su e, Lietuvos e, prezidente ponė Grybauskaitė bendradarbiauja, kadangi ji turi e, imtis iniciatyvos, kad šis įstatymas būtų pakeistas. Ir tai turėtų būti padaryta spalio mėnesį. Komisija palauks iki šitos datos ir taip pat palauks, kol ta darbo grupė pabaigs savo tyrimą ir tuomet pateiks savo pasiūlymus, e, įvertins, e, kokie, kokios yra įstatymo numatytos pataisos ir ar jos bus patvirtintos. Pone Malstrom, jeigu jūs sakote, kad komisijos pareiga yra stebėti, ar ES e, pagrindinės teisės yra nepažeidinėjamos ir laikomasi mūsų teisės nuostatų, e, tuomet turi imtis sankcijų. Tuomet turiu pasakyti, kad šiuo klausimu komisija iš tiesų e, laikosi labai griežtos pozicijos. Ačiū komisijos nariui. Dabar frakcijų atstovai kalbės. Pirmiausia, ponas Landsbergis. Dvi minutės. Thank you, Ačiū, ponė pirmininkė kritikuojamas ir svarstomas įstatymas, nors jis įsigalios tik tai kitai, kitų metų kovo mėnesį, apima tik vieną eilutę, kuria draudžiama skatinti homoseksualumą tarp nepilnamečių. Ir būtent tai svarstoma. Lietuvos Respublikos prezidentė ėmėsi iniciatyvos, kad nedelsiant būtų pateikti tą nuostatą išaiškintis pakeitimai. Taigi, mūsų, mes savo rezoliuciją braunamės per atviras duris. Uh, Reikėtų sutelkti mūsų dėmesį į parlamento ketinimus, kaip ta mus erzinanti eilutė suformuluota, ten kalbama apie e, homoseksualumo sklaidą tarp nepilnamečių. Ten svarbiausi žodžiai, žodžiai raktai yra sklaida ir nepilnamečiai. Ir šis klausimas buvo aptartas patvirtinus įstatymą. Tas skatinimas yra veiksmas apimantis daugiau vien tik tai e, lytinį švietimą. Tai turėt, turėtume čia kalbėti ir apie tolerancijos homoseksualumui e, nuostatą. Homoseksualumo skatinimas tarp nepilnamečių, jei mes pabandysime atverti akis, gali apimti daug daugiau nuo raginimo E, nuo skatinimų, raginimų iki bandymų suvilioti nepilnamečius, iki prostitucijos. Žiniasklaida gali būti naudinga apgindama taip vadinamas nepilnamečių teisės nepatirti tokios, tokios skatinimo. Meli kolegos, tėveliai ir seneliai, pažvelkite į savo širdis. Ar jūs norėtumėte, kad e, jūsų atžalos patirtų tokią, tokį skatinimą būtų susidurti nuolatos su ta informacija. O jeigu toks skatinimas, tokia informacijos klaida vyktų nuolatos, atrodo, kad mes pasiklydome tarp dviejų medžių čia. Vienas dalykas yra tai, kad, kad kalbama apie vaiko te, teisę nepatirti psichinio uh, žalojimo. Kita, kitas dalykas E, teisė į apsaugą nuo tokio žalojimo. Viskas susijęs su branda. Ir aš siūlau palaikyti tokią poziciją, kad primintumėme vaiko teisų konvenciją ir deklaraciją, bei siūlau išbraukti pirmą pastraipą, kuri visiškai yra nesusijusi su e, situacija šiuo metu ir ji tikrai yra netinkama tokiam. Tokiems, e, tokiems susikokėms esame parlamentui. Per... Ačiū. Vienai minutiai sutikime žodį ponui Morais. You, uh, given... Ačiū pirmininkė. Ponas Landsbergis pasakė labai neįtikinamą šio įstatymo pagrindimą ar pateisinimą. Mane labai nustebino. Aš maniau, kad jūs rasite tvirtesnių pateisinimų ir pagrindimų. Komisija ir taryba pas, išreiškė rimtesnį susirūpinimą. Uh, kova su diskriminacija ir žodžio laisvės užtikrinimas yra ES pagrindiniai principai. Mano pačios valstybės narės atstovas ponas Kešmanas pasakė, kad dar 88 metais Jutinėje karalystėje buvo toks įstatymas, dabar jis panaikintas, jis tapo istorija, nes vertybių e, bendrumas yra viena iš pagrindinių ES stiprybių. Mes turime apginti pagrindinės laisvės ir teisės. Labai sunku, kai vienai valstybei nariai yra primetamas toksai e, šių vertybių pažeidimo atvejais. Tačiau mes e, išanalizavę priimtą įstatymą, kaip sakė komisija ir taryba, e, pajutome labai didelį susirūpinimą. Pagrindinės agentūra turi atlikti savo darbą ir pateikti savo nuomonę. Ir kaip komisijos nariai sakė, iškylo problemų dėl e, kovos administracijos įstatymų gyvenimo šioje valstybėje, e, šioje Europos Sąjungoje. Darykime viską, ką galime, pasinaudokime esamomis priemonėmis ir žiūrėkime, kad Lietuvoje šis įstatymas būtų pasmerktas e, ir kad jis nueitų į istorijos puslapius. Dvi minutės. Ačiū, ponas Donskis, dvi minutės. Ačiū, ponė pirmininkė. Gerbiami kolegos. Lietuvos įstatymas dėl nepilnamečio apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio buvo smūgis žmogaus teisų gynėjams ir žiniasklaido žmonėms, ir Lietuvoje, ir už jos ribų, kaip perdėm homofobiškas ir itin nedemokratiškas. Atkreipsiu jūsų dėmesį į tai, kad šį įstatymą du kartus vetavo buvęs Lietuvos prezidentas Valdas Adamkus, tačiau vėliau jis vis tiek buvo priimtas parlamente. Be to, šį įstatymą labai griežtai kritikavo dabartinė Lietuvos prezidentė Dalia Grybauskaitė. Šis įstatymas buvo labai griežtai vertintas Lietuvos žiniasklaidoje, Lietuvos komentatorių, pilietinių laisvių ir žmogaus teisų gynėjų, kurie pabrėžė jo homofobinį turinį bei išskirtinį pavojingą politinį pavojingumą tokius, e, to, ga, galinti sukelti tokius padarinius kaip cenzūra ir savicenzūra. Šis įstatymas e, nedaug ką turi bendro su žmonių apsauga. Tai yra įstatymas nukreiptas e, prieš gėjus ir lesbietes šioje šalyje. Tačiau E, kad ir kaip bebūtų, prilyginti homoseksualumą fiziniam smurtui ir nekrofilijai yra moraliai atgrasu. E, sunku patikėti, kad toks įstatymas yra priimamas ES valstybėje 21 amžiaus pabaigoje. Aš asmeniškai manau, kad šis įstatymas yra nelemtas ir labai didelis nesusipratimas, švelniai tariant. 310 e, straipsnio pakeitimai e, baudžiamajame kodekse ir e, administracinio kodekso 214 straipsnio pakeitimai šiuo metu yra diskutuojami Lietuvos parlamente. Jeigu tie pakeitimai bus priimti, bus kriminalizuojami e, homoseksualumo informavimo atvejai, informavimo apie jį bet kokioje viešoje erdvėje. Šiuo atveju tai yra grinų griniausia valstybės remiama homofobija ir gėjų bei lesbiečių e, žodžio laisvės kriminalizavimas. Galiausiai šis įstatymas yra gėda ir aš noriu pasakyti, kad aš tvirtai remiu parengtą rezoliuciją. Ačiū toliau, Romeva Irueda. Ačiū, kolegos. dabar yra labai svarbus Europos integracijos momentas, nes dar visai neseniai tokios diskusijos nebūtų buvę įmanomos, nes niekas e, net nebūtų pamanęs apie tokių teisės aktų prieimimą. Tai yra Lietuvos vidaus reikalas. Ir tai atskleidžia, jog tai taip suprantama taip pat kaip ir pasikėsinimas į Europos patikimumą. Ir mes negalime pasyviai stebėti, kai tai vyksta. Mes negalime leisti, kad tokie įstatymai būtų patvirtinami ir kad būtų kišamasi į asmens pasirinkimo sritį ir būtų kalbama apie, kad ir būtų žmonės klasifikuojami pagal jų seksualinę orientaciją. ir kad, kad būtų draudžiama su vaikais kalbėti apie homoseksualumą. Tai naudinga vaikams, tai padeda jiems susivokti savyje. Ir tai yra labai svarbu, nes mes norime, kad vaikai auktų ir vystytųsi sveikai, nepatirdami diskriminacijos ir jokių, kad jiems nebūtų primetamos iš ankstinės nuostatos. Būtent to mes ir norime, kad vaikai vystytųsi sveikai be diskriminacijos ir prevencijos. Panie i panowie, Ponas Šimanskis. Lietuvos įstatymas Ir yra priimtas e, remintis tuo, kad daugelis e, galvoja, jog iš tiesų vaikus būtina apsaugoti, ypač e, turint omenyje, kad viešo informacija yra skleidžiama labai laisvai. Niekas negali paprieštarauti, kad dabar yra, tai yra didelė problema. Mes turėtume gerbti E, tai, kas buvo, buvo siekiama šiuo įstatymu. Šis įstatymas jokių savo punktų nepažeidžia Europos e, bendrijos teisės. Jis niekaip su jie nesusijęs, kadangi tai yra grinai nacionalinės teisės dalis. Ir e, čia ES visiškai net, neturi kištis, tai yra grinai Lietuvos kompetencija. Ir yra keista, kad šita tema yra svarstama Europos lygmeniu. Niekuomet nesutiksiu, kad e, būtų peržengtos tos Europos kompetencijos ribos. Todėl aš negaliu pritarti rezoliucijai. Dėkoju. Ačiū. Dabar žodis suteikiamas poniai Svensson. Vieną mintę. Tak. Ačiū, ponė pirmininkė. Čia mes nekalbame apie ideologiją, čia kalbame apie visų žmonių vienodą vertingumą, aš norėčiau pasakyti. Noriu padėkoti ir komisijai, ir tarybai už nei neįprastai ankstyvą šio klausimo sprendimą. Ir aš džiaugiuosi, kad dabar parlamisija ir komisija imsis dirbti bendrai, kai mes spręsime pagrindinių vertybių pažeidimo klausimą. Mes kalbame apie ES pagarbą pagrindiniams žmogaus teisėms. Taigi tai turi būti aktualu visoms valstybėms narėms. Praktiškai šis įstatymo e, šis įstatymas reiškia, e, kad informacija apie gėjus yra neteisėta. Atrodo, kad yra uždraudžiama kovoti už e, žmogų, visų žmonių vienodą orumą ir už žmogaus galimybę naudoti savo seksualinę pakraipą. Uh, E, žmogaus teisės čia yra pažeidžiamos. Aš neskaičiuosiu, kiek jų. Aš tik tai noriu pasakyti, kad aš visapusiškai remiu šią rezoliuciją ir tikiuosi, parlamentas bus kuo solidaresnis rytoj, kai mes balsuosime dėl šios siūlomos rezoliucijos. Ačiū. Grazie. Dėkoju. Dabar žodį suteikiame poniai Matijui kaip kitų kalbėtojų sąraše. Norėčiau paprašyti visų laikytis savo skirto laiko. Taigi, ponė Matiju. Ačiū, ponė pirmininkė. Visų pirma, norėčiau priminti, kaip svarbu Europos Sąjungai ir parlamentui ir visiems kolegoms yra kova su bet kokia diskriminacijos forma ypač kalbant apie diskriminaciją dėl lytinės pakraipos. Taigi, apie ką mes čia šiandien kalbame? Tai yra kažk... Lietuv... Lietuvoje priimtas e, įstatymo paktė, pataisos, kurios sukuria didelių problemų e, kurias ponė Grybauskaitė stengiasi išspręsti, e, įvetavo šias pataisas ir netgi paski, jis, su, įkūrė darbo grupę, kuri turi pateiks savo pasiūlymus. Taigi taip siekiama išspręsti šią problemą ir valstybė narė Lietuva e, turės surasti šios problemos sprendimą, kadangi čia mes kalbame apie e, išpolius prieš žmonės, kurie dėl, e, gyvena pagal savo lytinę pakraipą. Jeigu aš E, galiu tikėtis, kad kolegos rytoj patvirtins šią rezoliuciją, tuomet tai bus didelis pasiekimas, kadangi yra labai svarbu, kad e, būtų vaik, vai, apsaugota vaikų psichinė sveikata, tačiau bet kokia e, seksualinės diskriminacijos forma yra blogas, smerktinas dalykas ir mes jau labai toli pažengėme šiuo klausimu, keletą metų skiriame dėmesio šiam klausimui ir negalime e, leisti, kad tokie įstatymai įsigaliotų. Labai dėkoju visiems kolegos, kurie dėjo pastangas, kad e, ši rezoliucija būtų parengta ir aš tikiuosi, kad mums pavyks rytoj ją priimti. Dėkoju. Grazie, la parola, Žodis gerbiamai Blinkevičiūtei. Vieną minutę 30 sekundžių. E, ačiū pirmininkė. Sveikinu Europos parlamento iniciatyvą pradėti svarstyti klausimą dėl lietuvos dešiniųjų jėgų pastangomis priimto nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymo. deja tenka apgailestauti kad įstatymas buvo priimtas nepakankamai jį išdiskutavus bei įvertinus atitikimą tarptautinei ir europos sąjungos teisei. nebuvo išgirstas nevyriausybinių organizacijų balsas prisidengiant kilniu tikslu ginti vaikų teisės, iš tikrųjų buvo sukurtas teisinis pagrindas suskirstyti visuomenę, riboti informaciją, diskriminuoti atskiras visuomenės grupės. Buvęs Lietuvos Respublikos prezidentas vetavo įstatymo projektą. Naujoji prezidentė sudarė darbo grupę, kuri pateiks naują įstatymo projektą parlamentui dar šioje rudens sesijoje tikiuosi jog lietuvoje bus pakankama politinė valia patobulinti įstatymą juolab kad mes turime patirtį priimant ir įgyvendinant pažangius šios srities įstatymus. dar prieš šešis metus lietuvos socialdemokratų pastangomis buvo priimtas lygių galimybių įstatymas kuris uždraudė bet kokią tiesioginę ir netiesioginę diskriminaciją dėl amžiaus dėl lytinės orientacijos negalės rasės ar etninės priklausomybės visose gyvenimo srityse analogiškas direktyvos projektas šiuo metu diskutuojamas ministrų taryboje. ši europos parlamento rezoliucija turėtų paskatinti lietuvos parlamentą priimti tokį įstatymą kuriame žmogaus teisės ir laisvės būtų gerbiamos kuriame nebūtų vietos visų formų diskriminacijai taip pat ir diskriminacijai dėl seksualinės orientacijos. ačiū. Grazie. Ačiū. Dabar suteiksim žodį Pūniai bus kurt vieną minutę. Gerbiamas, gerbiamas komisijos nariai, ministrė, kolegos. Kaip e, ir jūs visi kiti, aš esu šokiruota, kad Europoje dar egzistuoja toks parlamentas, kuris ne tik siūlo tokias priemonės, bet ir jas patvirtina. Tai yra akivaizdus lesbiečių, gėjų ir biseksualių žmonių teisų pažeidimas. Be to, tai yra uh, išpolis prieš e, lesbiečių ir gėjų teisės visoje Europoje. Sukuriamas įspūdis, kad tie žmonės turi gėdytis savo seksualumo, o vaikus reikia saugoti nuo tokios informacijos. Reikėtų visiškai aiškiai Lietuvos parlamentui pasakyti, kad Europoje lygybė ir nediskriminavimas yra objektai, dėl kurių negalima dėrėtis. Niekada dėl to nebus galima dėrėtis. Tai yra principai, kurių negalima pažeisti. Todėl Aš norėčiau e, išgirsti iš komisijos, kad ji nevengs eiti iki pat teisingumo teismo, kad tik šis teisės aktas netaptų įstatymu. Ačiū, toliau perinam prie spontaniškų pasisakymų. E, Dėkuojam, pani prezidentė. Nikolazik. Koleginė, kolegovia. Ačiū, ponė pirmininkė. Kolegos, Lietuva priėmė įstatymą, kuris E, suteikia apsaugą vaikams ir nepilnamečiams nuo informacijos, kuri gali turėti įtakos jų ateities raidai. Žinoma, šeimos politika yra nacionalinių valstybių narių kompetencija. Todėl jokia Europos iniciatyva negali e, leisti kritikuoti Lietuvos. Šis įstatymas nepažeidžia tarptautinių žmogaus teisės standartų. Aš nagrinėjau šį klausimą, taip yra. Aš esu įsitikinęs, kad kita vertus tokiu būdu yra sustiprinama vaikų apsauga nuo informacijos ar e, vaizdų, kurių jų tėvai norėtų, kad tie vaikai nematytų. Mm, yra nuolat prašoma, kad ES būtų taikomas subsidiarumo principas. Airija to prašė e, pasirašytama sudarties protokolą. Tai gali tapti labai svarbių precedentų tokiais svarbiais klausimais kaip šeimos klausimai. Grazie, la parola all'onorevole Palek. Ačiū, dabar žodį suteikiame ponui Paleckiui, prašau. E, grazie, ačiū pirmininkė. Pirmą kartą Europos parlamento istorijoje šioje garbingoje salėje svarstomi Lietuvos parlamento veiksmai, svarstomi nepalankiame kontekste kokie nekalti ar visai geri norai svarstomo įstatymo autorių ir palaikytojų bebūtų jie atvedė tikrai ne į dvidešimt pirmo amžiaus europą. manau suvaidino savo vaidmenį daugumos seimo daugumos per didelis įsitikinimas savo teisumu virš mūsų tik dangus darom ką norim mums nerūpi tarptautiniai įsipareigojimai. šis svarstymas tai yra ir labai rimta tarybos ir komisijos reakcija tai įspėjimo signalas Lietuvos įstatymų leidėjams, kad reikia žingsniuoti ne atgal vos nei viduramžius, o veikti žvelgiant pirmin, naudojantis ES šalių patirtimi ir tradicijomis. Todėl tokios diskusijos reikalingos, reikalinga ir rezoliucija. Ačiū. Grazie, eh, la parola all'onorevole Vikstrom. Dėkojame. Pone Vikstrom, vieną minutę. Man. Pone pirmininkė, Visi žmonės yra gimę lygus ir turi tokias pat nepažeidžiamas vertybės. Todėl šiandien Europos parlamentas turėtų labai aiškiai kalbėti apie Europos piliečius, e, nepriklausomai nuo to, kurioje valstybėje narėje jie gyventų. Kadangi ES pamatinės vertybės yra tolerancija, atvirumas ir laisvė, mes džiaugiamės, kad naujai išrinktas komisijos pirmininkas šiandien labai aiškiai pasakė, kad jis E, paskirs komisarijos narį, kuris bus atsakingas už žmogaus teisės ir pagrindinės tei, e, laisvės. Šiandien, e, gerbiamą pirmininkę, mes e, konstatuojame su apgailestavimu, kad egzistuoja tokia valstybė kaip Lietuva, kuri kažkada išgyveno priespaudą ir diktatūrą. Šiandien ji yra nepriklausoma valstybė ir sukūrė tokį įstatymą, kuris yra pasibaisėtinas, kuriame yra kalbama apie cenzūrą, apie nelaisvę, apie netoleranciją. Šiandien mes visi, kurie puoselėjame demokratinius principus ir e, turime pasmerkti griežtai šį Lietuvos įstatymą. Rytoj mes turėsime dėl to balsuoti. Rytoj balsuodami parodykime vieni kitiems, kad didžiausia vertybė yra lai, e, meilė. Ačiū. Pone Zaborska, vieną minutę. Ačiū, ponė pirmininkė. 2006 metais Slovakija e, patyrė panašių potyrių. Aš manau, kad e, mes kalbame apie bandymą manipuliuoti pagrindinių teisių hartiją, nes tai yra teisiškai privalomas tekstas šis parlamentas e, nekreipia dėmesio į nacionalinio parlamento legitimumą ir taip pat parlamentas nori, kad savo nuomonę paskelbtų pagrindinių teisų agentūra, tačiau jis neturi teisės kištis į e, nacionalinio parlamento sprendimus. Ką airiai mano apie tai prieš referendumą? Juk, juk parlamentas kritikavo ir tos šalies įstatymus skirtus šeimos gyvenimo apsaugai. Aš apgailestauju, kad šis parlamentas nepaiso Europos vertybių ir ne, nepuoselėja ES įvairovės. Eh, eh, Ačiū. Pone Malström, prašau, pone ministrė. Tak, fru talman. Ačiū. Aš manau, kad E, visiškai akivaizdu, ką visos trys institucijos galvoja šią temą, šioje diskusijoje. Pagarba žmogaus laisvėms, tolerancija, asmens e, nepažeidžiamumas ir draudimas diskriminuoti kitus, e, įskaitant ir e, pagal e, lytinę pakraipą. E, yra visų mūsų Europos bendradarbiavimo pagrindas ir taip bus. Valstybės narės yra atsakingos už tai, kad būtų e, gerbiami tie įstatymai ir kad jų būtų laikomasi ES. Pirmininkaujantį šalis įvertino dabartinę padėtį. Mes žinome, kad Lietuvoje vyksta diskusija ir yra kritikuojamas tas įstatymas. Prezidentė Grybauskaitė, buvusi mūsų komisijos narė ir puikiai informuota apie ES vertybės, pati inicijavo procesą, kuris e, leis užkirsti kelią tam įstatymui arba jį suderinti su ES teisės e, sistema. Aš džiaugiuosi, kad komisija taip aiškiai pasakė, kas atsitiks su tuo įstatymu, jeigu tas įstatymas, nepaisant viso pasipriešinimo, bus priimtas. Grazie, ministro. La parola al commissario Barro. Ačiū. Dabar žodį suteikiame ponui Barro, komisijos nariui. Ačiū. Visiškai pritariu ministrės išvadoms, tik norėčiau išreikšti savo mm, lūkesti ir savo viltį, kad poniai Grybauskaitėjai pavyks e, padaryti, e, žengti tokius žingsnius, kad tas, to įstatymo nuostatos e, būtų vėlgi atšauktos, kadangi iš tiesų jos netitinka ES teisės nuostatų. Norėčiau pabrėžti dar vieną dalyką. Mes baiminamės, kad tam, tikri įstatymo, e, tam tikros nuostatos netitinka tam tikrų e, teisės nuostatų, teisės aktų, ES teisės aktų žiniasklaidos rytyje. E, tačiau į šeimos teisės rytį mes jokių būdų nesikišame. Diskusija jau parodė, kad Lietuvoje būtina iki galo įvertinti situaciją ir daryti atitinkamas išvadas. Ačiū. Penki rezoliucijos projektai buvo pateikti. Dėl diskusijas baigėme, o balsavimas šiuo klausimu dėl rezoliucijos vyks rytoj.